Kolegos, vakarios dienos posėdžio e, protokolas ir patvirtinti tekstai yra paskelbti. So, colleagues, the minutes of yesterday's sitting and the... Kolegos, vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra paskelbti. Noriu paklausti, ar yra pastabų dėl vakaryšio posėdžio protokolo. Jeigu ne, tuomet protokolas laikomas patvirtintų. Toliau balsavimo motyvų paaiškinimai. Kolegos, prašau tylos. Prašau tyliau išeiti iš salės, nes e, yra kolegų, kurie nori kalbėti. Balsavimo motyvų paaiškinimai. Pirmiausia, pono Landsbergio pranešimas. Muito mokesčiai Ukrainos klienams prekiams. Ir pirmiausia, ponas Peteris, Peteris Jaras. Vieną minutę. Ja, vielen Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip mes galime padėti, jo, jo, žinau, kaip galima padėti sudėtingą ekonominę patį patekusiai šaliai, išvelgiant tam tikrą grėsmę e, socialiniams ir demokratiniams pertvark, pertvarkoms dėl sudėtingos ekonominės padėties, kaip reikia ištiesti e, ranką, plėtojant ekonominius santykius ir ryšius ir būtent Šiame pranešime pateikime atitinkami pasiūlymai, suteikiant naujas galimybės Ukrainai, jos ekonomikai, galimybė plėtoti ekonominius santykius ir priekybinius santykius su Europos Sąjunga ir muitai. Ir kiti priekybiniai aspektai yra sudėdamoji šio proceso dalis. Norėčiau pasiūlymą interpretuoti kitaip, nei nedidelis šio parlamento mažuma. Tam, kad suteiktume šią galimybę Ukrainai, turime plėtoti ekonominius ir priekybinius santykius tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos sąjungos. Ačiū. Pono Jarui. Steiksiu žodį ponai Danieliui Hananai vieną minutę kalbėti. Mr. Hanan. Thank you, madam. Ačiū, ponia pirmininkė. Nustebau dėl to, kiek žmonių yra pasirengę tiesiogiai e, padėti e, Putinui, nors pasave vadina patriotais, nacionalistais savo šalise. Atrodo, kad e, keistas mąstymas, kad mano priešo priešas yra mano draugas ir dėl to jie tapo apologetais tos ideologijos, kuri nusteigusi prieš Europos Sąjungą. Aš manau, kad Europos Sąjunga yra nedemokratiškas reketas, bet svarbiausia, kad Ukrainoje žmonės nori gyventi normalioje šalyje kur e, būtų pluralistinė daugpartinė sistema, kur asmuo būtų nekontroliuojamas valstybės. Ta sistema galima paremti remiant ar neremiant ES. Mano euroskepticizmas yra kosmopolitiškas ir jis neturi tokiam. E, čia užuojautos putinizmui nėra. Ačiū, ponia Hanonai. Dar sąraše yra ponas Briua. Tačiau salėje aš jo nematau. Then uh, give the floor to Mr. Luke. Toliau ponas Lukė. Please. Pane pirmininkė, aš e, nedalyvau balsavime dėl to, kad man neleidote kalbėti, kai norėjau pasisakyti dėl vedimo tvarkos. Vedimo tvarkos taisyklėse 41 straipsnio pirmoje dal dalyje numatyta, kad parlamentas turi nustatyti teisės aktų finansinį poveikį ir šiame teisės akte finansinis poveikis nėra įvardymas, parlamentarai nežinojo, apie kokį finansinį poveikį balsuoja. Komisijos pasiūlyme nepateikiami ES finansinių nuostolių galimų skaičiai. E, pranešėjas savo pranešime taip pat nepateikė duomenų apie e, ES patirsimą žalą dėl įplaukų prarandamų iš, e, dėl muitų įplaukų praradimo. Kaip ponė pirmininkė, jūs elgėtės netinkamai, nes laikėte savo kaip pirmininkaujančios posėdžiui prievolių neužtikrinate, kad sprendimas būtų priimtas, žinant, koks bus jo finansinis poveikis. Ačiū. Dabar pereikime prie Petri Saurmo pranešimo dėl Europos e, e, elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pone Eva Maklarkin, noriu paaiškinti savo balsavimo motyvus, ar yra salėje, ne, jos nėra, tuomet suteiksim, perikime prie Paladovičio pranešimo. Europos vadovų tarybos ir tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimas, ponas Pieteris Jaras. Kalbės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad parlamentas priėmė sprendimą nepatvirtinti vadovų tarybos biudžeto vykdymo. Praėjusią savaitę vyko diskusijos dėl biudžeto. Galbūt tai nėra tiesiogiai susijęs su šio klausimu, tačiau dar kad noriu paraginčiau tarybą e, įmokėti trūkstamas valstybių narių įmokas į ES biudžetą. Aš manau, kad tikrai labai nepadaru būti ES valstybė nare ir nevykdyti savo įsipareigojimų ir svarbiausias įsipareigojimas, esame suprantama, susitikinėti Briuselėje, pateikti teisės aktų projektus, tačiau kita labai svarbi prievolė yra laiku e, pervesti atitinkamus mokesčių Europos Sąjungos, įmokas Europos Sąjungos biudžetą, nes tik taip es gali išlikti veiksminga. Ačiū ponui Jarui, kolegos. Baigime išklausyti balsavimo motyvų paaiškinimus. Baigėme taip pat ir šį posėdį, kurio protokolas bus pateiktas parlamento nariams kito posėdžio pradžioje, jeigu neprieštaraujate patvirtintas rezoliucijas per šios dienos posėdį, aš perduosiu jų adresatams. Taigi skelbiama posėdžio